užsima netvarę žvejybą, mes taip pat turėtume patys savo taikyti tokius kriterijus. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Diskusijos baigtos. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo tvarkės klausimas yra ponios Pratos Bild pranešimas. E, paslaugų vidaus rinka, dabartinė padėtis, e, kiti žingsniai dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime kalbame apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, bet neišleidžiant mokesčių mokėtų pinigų. Apie paslaugų direktyvą kalbame nuolat nuo 2006 metų, kai ją priemėme. Tačiau Nepraraskime energijos, kolegai. Pagrindinis klausimas, kiek kasdien darbo vietų prarandame, nes vidaus rinka, paslaugų rinka veikia netinkamai. Rinkos užbaigimas yra tiesiausias kelias įveikti e, rinkos kūrimą. Paslaugos sudaro daugiau kaip 70 procentų mūsų ekonomikos. Pažanga padaryta, tačiau ji per lėta esama nepagristų barjerų ir kliūčių, kurios trukdo paslaugoms. Pavyzdžiui, vis dar galioja tam tikrose ES vietose pilietybės reikalavimai. Argi tai proporcinga? Ar proporcinga pirmininkė, tarkime, trukdyti architektų iš vienos valstybės vykdyti veiklą kitoje valstybėje? Ar teisinga, kad e, užsienio piliečiams taikomos kitos paslaugų kainos. Pirmininkė, argi jums reikia dar vieno draudimo vykstant į kitą valstybę, jeigu jūs jau turite savo valstybės draudimą, tai sukuria papildomų išlaidų ir mažoms įmonėms. Aš džiaugiuosi komisijos atliktų darbų, ypač pono Barnie atliktų darbų įgyvendinant netoleravimo politiką. Komisija įvertino pažeidimus ir spalio mėnesį tarybai praneš, kokie tie pažeidimai ir kaip pasiekti maksimalaus ekonominio efekto. Pirmininkė tenka apgailestaukyti, kad taikome dviejopus standartus. Taisyklės yra, tačiau jos praktiškai nevykdomos. Neužtenka vien bausmių, reikia tęsti dialogą su valstybėmis. Mes puikiai bendrabiavome su Airija, dabar su pirmininkaujančia Lietuva taryboje. Norėčiau paraginti nacionalinius parlamentus ir visus suinteresuotus dalyvius paspausti valstybių narių vyriausybės. Kai kurios valstybės nenori arba neįgyvendina paslaugų direktyvos. Tačiau tai neatleidžia jų nuo atsakomybės prieš piliečius. Tik per paslaugų direktyvą mes galime pasiekti ekonomikos augimo. Mes turime vertinti, kokios egzistuoja e, pilkosios zonos. Viešasis interesas turėtų visada būti svarbiausias. Kartais e, tai yra retai atliekami proporcingumo įvertinimai. Tikiuosi, kad komisija galėtų valstybėms pasiūlyti gairių, kaip valstybė turi taikyti proporcingumo testą. Taip pat Europos semestre turėtų būti pateikta konkrečių rekomendacijų atskiroms valstybėms. Reikia panaikinti ekonominio poreikio testą ir kitas kliūtis panaikinti, kurios trukdo užsienio dalyviams dalyvauti tam tikros valstybės rinkoje. E, mokumo direktyva turėtų būti įgyvendinta visoje Europos Sąjungoje. Paslaugų direktyva turėtų būti įtraukta į Europos vadovų darbo tvarkę ir neišbraukta iš tos darbo tvarkės, kol visi klausimai nebus išspręsti. Ačiū. Dabar suteikiamas žodis komisarai Barnie. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė, labas vakaras. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiuose diskusijoje, kurios vyksta e, pasirint e, pranešimu, kurį su savo įprasne energija parengė ponė Koracija Bilt. E, darbas vyksta etapais. Pone Šlik ir Gebhardt dirbo paslaugų sektoriaus srityje ponė Koratsa Bild. E, mes kalbam apie labai svarbų sektorių, kuris yra su darbo vietų kūrimu, kur 45 procentai paslaugų ES pakliuvo po šią direktyvą. Taigi ši direktyva dar yra ne viskas, be abejo, turime dar pasitelkti savo energiją tokiems sektoriams, kurie yra lyg paraštėjai, neapimti tos direktyvos. Ir tie sektoriai yra besikeičiantis. Mažmeninė prekyba, pavyzdžiui, ir e, taip pat elektroninė prekyba. Norėčiau trumpai paminėti keletą dalykų susijusių su pranešimu. Remtis tuo komunikatu, kurį parengiau 12 metų birželį. Norėčiau tiesiog priminti, kad mes turime iš tikrųjų labai aukšto lygio reikalavimų susijusių su direktyvos įgyvendinimu. Pirmiausia, nulinė tolerancija. Toks principas buvo pasirinktas. Be abejo, tekstas turi būti įgyvendintas nuo pirmos iki paskutinės raidės. Tokį tikslą iškėlėme, tos nulinės tolerancijos. Ir mes manome, kad valstybės turi būti griežtai baudžiamos už dokumento netaikymą ar netinkamą taikymą. Būtent dėl to buvo pradėtos e, ginčio procedūros su 15 valstybių narių, penkios iš jų jau ištaisė buvusias klaidas ir komisija išlaikys ir toliau kontaktą su kitomis valstybėmis narėmis, kad būtų galima išspręsti dar tebeliekančias problemas. Du e, profesionalų sektoriai. Ir mm, mes E, atsižvelgime į egzistuojančius nacionalinius modelius ir numatėme e, taip pat tam tikras taisyklės susijusios su steigimuosi laisvę. Netrukus šiuo klausimu paskelbsiu dokumentą dėl reikalavimų susijusių juridinę formą ir su kapitalo turėjimu, jo laikymu. Pateiksime komunikatą dėl reglamentuojamų profesijų, taip vadinimų, kad valstybės narės kiekviena galėtų savo viduje peržiūrėti savo turimas teisinės taisyklės. Trečia, vien, vieno langelio principas. Europos Sąjungoje 20, 28 valstybių iš tikrųjų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir vartotojams kyla įvairiausių klausimų ir sunkumų. Būtent e, buvo ir dėl to ypač toms mažoms ir vidutinėms įmonėms buvo numatyti tie, numatyta vieno langelio sistema, ne viskas veikia sklandžiai. Pasiūliau hartiją valstybėms, kurios priėmė e, šį, šį, šį siūlymą ir buvo numatyto vadinamieji antrosios kartos vieno langelio sistema. E, valstybės narės deda visas pastangas ir turi turėti reikiamų ambicijų, reikiamo užmojo, kad tie e, kad tas principas, vieno langelio principas galėtų būti įgyvendintas e, taip, kaip reikia. Tiesvarų paslaugų direktyvai. Ketvirta, dvidešimtasis straipsnis. Vartotojų apsauga. E, tai yra prioritetas. Ši apsauga e, yra labai svarbus dalykas, nes žmonės nori įsigyti prekes ir paslaugos, nepaisant to, kur jie gyvena ir kokios e, tautybės ar pilietybės yra. 12 metų birželį komisija paskelbė orientavimosi e, orienta, gairių planą dėl nediskriminavimo. E, buvo dirbama taip pat ir su Europos parlamentu prie šio klausimo. Aš buvau susitikęs su pranešėjų šio klausimu ir būtent taip mes siekime padėti nacionalinėms e, atitinkamoms sistemoms. Iki metų pabaigos bus paskelbtas dokumentas skirtas vartotojams ir įmonėms, bus atikslintos visų teisės, e, kai perkamos paslaugos ar prekės kitose valstybėse narėse. Taip pat mūsų veiksmai siekia ir daugiau negu paslaugų direktyva numato, nors be abejo prioritetas yra įgyvendinti visas turimas priemonės ir pasitelkti visą tos direktyvos turimą potencialą. Norėčiau čia paminėti tokią temą, kuri man yra labai brangi, brangi ne tik man. Tai yra socialinė ir žmogiškoji paslaugų dimensija. Žinau, kad tai yra ta tema, kuri rūpi ir jums, jūs apie tai dažnai diskutuojate, pritariu jūsų įsitikinimui paslaugų direktyva turi būti ta direktyva, kuri tarnaus visiems ir vartotojams, ir įmonėms, ir taip pat darbuotojams visiems. E, vidaus rinkos gilinimas neturi vykti darbuotojų teisų sąskaita. Negalima toleruoti jokių piknaudžiavimų ar nesažininkos konkurencijos tarp valstybių. Paslaugų direktyva aiškiai parodo, kas ir kaip šią temą. Jūs kalbėjote, primant paslaugų direktyvą apie tai niekaip neturi būti, jokiomis sąlygomis neturi būti pažeidžiama darbo teisė. Turi būti taikomos kolektyvinės darbo sutartys, turi taip pat būti užsakytos sąlygos kolektyviniams veiksmams. Valstybių narių teisinės e, prerogatyvos darbo teisės ir tai taip pat nesikeičia. Kitaip tariant, mes turime ir toliau laikyti savo įsipareigojimų, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui darbuotojų komandiravimo srityje ir kad nebūtų sukčiaujama socialinėje srityje. Tai yra direktyvos siūlymo prasmė, darbuotojų komandiravimo direktyvos siūlymo prasmė. E, dėl jos jau diskutavo, da diskutuos taryba ir parlamentas. Pavyzdžiui, nepriklausomi paslaugų teikėjai. E, Labai svarbu numatyti e, kontrolės sistemą priimančiojoje valstybėje. Europos komisija turi pasirūpinti, kad būtų imamasi proporcingų ir e, į aišku tikslą nukreiptų priemonių, kad būtų kovojama su sukčiavimu, kad būtų apgintos visų suinteresuotų teisės. Na ir dar norėčiau paminėti du sektorius, kur mes aktyviai veikiame, siekdami pusiausviros tarp verslumo laisvės ir socialinio teisingumo. Pirmiausia, mažmeninė prekyba. Tai yra tas sektorius, kuris sudaro 11 procentų ES BVP, 29 procentai Šiame sektorėje dirba mažų vidutinių įmonių, dirba 33 milijonai žmonių juose. Visausio 31 pateikėme savo siūlymą, kurio tikslas yra pagerinti šio sektoriaus konkurencingumą ES lygiu. E, siekiame tiek aplinkos sauginio, tiek socialinės, tiek ekonominės pažangos. Dirbame su šiuo sektoriumi tam, kad būtų galima rasti e, aiškius, veiksmingus sprendimus. E, šio sektoriaus dažniausiai sutinkama problema yra nesažininga prekybos praktika, kuri gali labai neigiamai paveikti investicijas. Ir tai taip pat kūrė e, barjerus e, prekybai tarp mažų ir vidutinių įmonių. Ir čia mes dirbome kartu su šio sektoriaus subjektais, remiamės 2013 m. sausio mėnesį mūsų iniciatyvą. Galiausiai elektroninė prekyba. Čia turime pradėję daugelį darbų susijusių su vartotojų apsauga ir čia pateikėme direk, vartotojų teisų direktyvą, pateikėme siūlymą dėl alternatyvaus ginčių sprendimo, dėl kainų, dėl mokėjimų, pasiūliau peržiūrėti mokėjimo paslaugų direktyvą ir taip pat svarbu, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos vartotojams ir prekiautojams. Kai dėl tiekimo, aš spalio mėnesį pateiksiu komunikatą šią linkmę ir taip pat labai svarbu užtikrinkama duomenų apsauga. Man ir visiems mano komandos nariams, aš esu ne vienintelis komisaras, kuriam rūpi paslaugų direktyva, taigi mums visiems tos direktyvos įgyvendinimas, tikslus, aiškus, valingas įgyvendinimas, tebelieka vienas iš prioritetų. Visos tos nuostatos turi būti gyvendintos. Aš lankiausi valstybių narių sostinėse, susitikau su suinteresuotais asmenimis atsakingais už šios direktyvos įgyvendinimą. Be abejo, visais atvejais reikalingas dialogas, aiškus ir konkretus dialogas su valstybėmis narėmis, būtina išsiaiškinti, kas vyksta iš tikrųjų, ar pozityvaus, ar negatyvaus. Taigi, mm, su vidaus rinkos komitetu e, Europos Sąjungoje E, su, su Europos parlamento komitetu mes palaikome dialogą šiuo klausimu, su Alkomu Harbour konkrečiai. E, aš, kai vyks diskusija tolesnė, nelaukiu jokių, kaž, jokių atskirų monologų paskirų ar kažkokio perdėto supratingumo. Aš laukiu konkrečių, konstruktyvių diskusijų. Turime atsižvelgti į žmonių poreikius valstybėse narėse ir, manau, tarptų svarbių keturių temų, e, prekybos elektroninės, socialinių teisių, bankininkystės ir užimtumo, e, visais atvejais dar turėsime diskutuoti, nes visa tai yra susijęs su paslaugų direktyva ir per tas keturias savaitės, kai tas prie tų temų sustosime detaliau, galėsime aiškiau diskutuoti, kaip ta direktyva yra ar nėra pasitelkiama e, ekonomikos augimo skatinimui darbo vietų kūrimui. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Dabar suteiksime žodį kolegai Kazek. Jis kalbės uh, užimtumo komiteto vardu. Matul dan il-periodu ta' għat sostanzjali f'diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea u akro... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes pasinaudotume visų turimų vidaus rinkos potencialų tam, kad būtų galima atgaivinti ekonomikos augimo ir sukurti geresnių ir daugiau darbo vietų. Kadangi ekonominės sąlygos labai sunkios daugelį valstybių narių, e, tuos, tų pakeitimų įgyvendinimas e, tapo vienu svarbiausių dalykų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą šių klausimų ir norėčiau pasakyti, kad nuomonės kai kurie aspektai e, komitete užimtumo reikalų ir to komiteto paskelbtame dokumente buvo pažymėti. Tačiau norėčiau paminėti taip pat Ehm, ir paminėti ir tą e, vieno langelio sistemą, kurios galėtų padėti paskatinti darbo vietų kūrimą. Kai dėl elektroninės prekybos, taip, taisyklės turi būti taikomos aiškiai, tačiau e, potencialas dar tebėra didelis nepanaudotas, skatinant e, darbo vietų kūrimą ir prekybos plėtojimą. Norėčiau pasakyti, kad Pritarsiu kolegos parengtam pranešimui. Ačiū. Dėkoju politinių frakcijų atstovai. Pone Galpelts e, nuo EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Korat Bild už tai, kaip gerai jį pristatė šią temą. Mums jų pateikė visą eilę e, klausimų, kuriais galėsime pamastyti ateityje. Jeigu norime pasiekti savo tikslą, turime tuos klausimus spręsti, turime vieną kartą ir visiems laikams atverti ES vidaus rinką paslaugoms. Esu priversta pastebėti, kad e, skirtumai tarp paslaugų teikėjų įvairiose valstybėse srityse yra didžiuliai ir norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė ponas Bernie. Mums reikalingas tam tikras dalykas, kuris tarnautų kaip palyginimo etalonas, mums reikalinga e, ana, analizė, reikalinga tos analizės rezultatai, kad galima būtų sukurti specifikacijas, pagal kurias būtų galima palyginti kiekvieną valstybę narę su kita valstybė narė tarpusavyje. Tikslas yra panaikinti visas laikinas kliūtis. Mes puikiai suprantame, kad tą kliūtį reikia įveikti, tiek e, įmonių vadovai, tiek piliečiai nori, kad rinka būtų atvira, kad sąlygos būtų visiems vienodos Nereikia, kad ši vidaus rinka taptų kliūtimi, priešingai. Tai yra iššūkis ir tą iššūkį mes visi kartu turime atremti, ypatingai kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Dėl mokėjimų. Mokėjimai labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime būtinų būtiniausiai e, pagausinti paramos priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jos yra varomoji jėga, augimo varomoji jėga Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas ir lab, reikia pasitelkti dar ir inovacijas, reikia gebėti rasti novatoriškus sprendimus ir tie novatoriški sprendimai turi būti prieinami ES piliečiams. Dėkoju, ponė Rapti, nuo socialdemokratų frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Karatsai Bild, e, reikia padėkoti, jūs atlikta didžiulį darbą. Tačiau tebelieka dar tikrų, tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau pažymėti. Pirmiausia, mes dirbome visi konstruktyviai, sunkiai bendradarbiaudami bandėme rasti bendrą pagrindą, e, bendrą vardiklį. Mes tikrai nemažai pasiekėm, kai dėl socialistų pozicijos mes norėjome kad būtų pažymėti keturi svarbus dalykai, kurie bū, turėtų būti visiškai aiškus. 2,6 procentai augimo yra iš tikrųjų tas tikslas, kurį gali būti sunku pasiekti per atmiausius su pusę iki dešimties metų, atsižvelgiant į tai, kaip veikia ES darbo rinka dabar. Mes taip pat sakėme, ir tai yra antras dalykas, jau būtina yra direktyvą įgyvendinti teisingai, kad dėl socialinių paslaugų, pavyzdžiui, mums iš tikrųjų reikėtų nepamiršti kai kurių specifinių sąlygų egzistuojančių šiose tie valstybėse narėse. Ir Tai labiau būtų klausimas susijęs su nacionalinėmis reformomis. Ir tai yra irgi tas dalykas, kuris socialistams yra ypatingos svarbos. E, socialinių teisų apsauga tai yra mums irgi ypatingai svarbus aspektas. Apie tai kalbėjo ir komisaras Barnier. Būtent dėl to mes patikėme čia specifinius pakeitimus plenarinėme posėdėje. Ypač antrasis pakeitimas yra svarbus, penktasis taip pat, kur kalbama apie įvairias socialinės nuostatas ir apie darbuotojų teisės. Tai yra ta raudona linija socialistų frakcija, kurios ji nenorėtų peržengti. Klausant komisaro Barnie, galėčiau pasakyti kolegoms, kad ponia Kratsa Bild, ko gero, turėtų pritarti tiems pakeitimams, nes tie pakeitimai sustiprina tą mintį, kurią išsakė kolega Kazak užimtumo komitete. Tai būtų iš tikrųjų labai geras dalykas ne tik parlamentui, bet Europai, bet ir visiems darbuotojams, jeigu tie pakeitimus būtų pritarta. Mes galėtume parodyti, kad bendra rinka turi taip pat ir žmogišką veidą. To šiandien tikrai labai reikia. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Malcolm Harben kalbės atsir e vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai sveikinu šį pranešimą ir kaip pasakė komisaras Barnier, Ir e, e, šis komitetas daugelio ir kitų savo būsių pranešimų nuolat e, demonstravo šiems rūmams ir visai visuomeniai, kaip svarbu judėti link tikros, realios paslaugų vidaus rinkos, skatinant darbo vietų skaičiaus didinimą ir taip pat ūkio augimą. Šiuo sudėtingų laikotarpių mums reikia naujų darbo vietų. Ir įmo, paslaugų apimčių didėjimas, įmonių, parama įmonėms prisidės prie mūsų visų žmonių gerovės ir tą aiškiai parodo ir daugelis įvairiausių e, tyrimų pastaraisiais metais. Pat, tačiau E, e, reikia neužmiršti ir to, kad pačių paslaugų sektorius, tas sektorius turi labai didelį, e, teikia labai didžiulį impulsą visai ekonomikai ir mums reikia daugiau žinių kompiuterinių sistemų, informacinių technologijų srityje, plėtojant šią tarp, tarp, tarp, informacinių technologijų infrastruktūrą, mums reikia užtikrinti didesnį konkurencingumą. Ir kai E, praėjusią savaitę aš buvau e, mūsų komiteto e, misijoje Graikijoje ir ten buvo nuolat pabrėžiamas Graikijos ekonomikos konkurencingumo trūkumas. Ir mes girdėjome iš atitinkamo ministro apie tai, kaip jisai sprendžia šias problemas. Ir buvo ypač pabrėžiama paslaugų sektoriaus reikšmė. Taigi mums reikia spręsti šį klausimą. Kaip ponė Rapti teisingai pasakė, mums reikia sažiningo e, e, konkurencijos, tačiau tuo pat metu e, daryti impulsų, duoti daugiau impulsų ūkių augimui, užimtumo skatinimui, tai, tai ko mums dabar labiausiai reikia. Ačiū. Dabar ponas er-, Ferreira. Pone pirmininkė, Jau keletą metų tęsiasi šį istoriją. E, galų gale į kažką jį įsikristalizavo paslaugų šaly, e, srityje. Kai kur nukentė ekonomika, paslaugos labai nusmuko ir labai dideli koncernai nori tas paslaugas paveršti savo. 70 e, procentų BVP jie sudaro ir pranešėja tą paminėjo. E, Taigi reikia tuos monopolius koncentruoti, e, beveik visada tie monopoliai išplaukia iš laisvos konkurencijos ir iš kapitalizmo. E, reikėtų, pas, e, reikėtų mes matome tiksliau, kaip darbuotojai praranda e, galės, kaip nuvertinama jų jėga, darbo jėga. E, visą laiką susidurėme su su įvairiomis kliūtimis, kai buvo priimama direktyva 2006 metais, visoje Europoje vyko demonstracijos ir e, tos demonstracijos išaugo netgi iki europinio masto. E, ap, dėl rinkos atsiverimo tos demonstracijos vyko e, ir dabar su tokiomis demonstracijomis dar ir ateityje susidursime, jos turi didžiulę socialinę dimenciją. Šiandien didelė, dideli koncernai pamina žmogaus teisės ir e, darbuotojų teisės. Ačiū ponui Ferreira, kiek supratau, buvo e, kilusių problemų dėl vertimo, tačiau viskas buvo laiko atstatyta. Na, o dabar Išklausysime ponę Macei Kukovič. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir komisarą, poną Barnie. Šiais e, didelio e, nedarbo laikais Europoje mums reikia e, toliau skatinti paslaugų vidaus rinkos kūrimą. Pati krizė rodo, jog mums reikia imtis tokių sprendimų, kurie būtų e, susijęs su, teis, su teisėkuros sprendimais. Ir, e, tačiau ne, turėtume nedaryti praeities klaidų. Mes turime, e, matydami, kai kuriuose valstybėse narėse yra skatinamas užimtumas ir ūkio augimas tikrai įdo, e, primtanomis priemonėmis, nu, mums sutei, su, mes tarsi E, įgyjame daugiau vilčių, tačiau mes turime neužmiršti, kad konkuruojame su kitais pasaulio regionais - Kinija, e, Brazilija ir panašiai. Tad e, mums reikia stiprinti tą paslaugų vidaus rinką, mūsų ES vidaus rinką. Tai svarbu ne tik tai mažosioms įmonėms, stambiosioms įmonėms, bet ir mažoms ir vidutinėms. Ir mums reikia neužmiršti ir e, to, jog susirūpinimą kelia vis didėjantis klastojamų prekių srautas keliaujantis į Europą, su to mes turime kovoti. Mums reikės paprastinti e, administracinės procedūras, skatinant elektroninį, prekybę elektroninėje erdvėje, e, įtraukiant į ją jaunąją kartą. Tai e, atveriant e, didesnės galimybės mūsų e, jaunajai kartai stengdamiesi išsaugoti 26, 27 milijonus žmonių, kur neturinčių darbo vietų ir stengdamiesi įtraukti į darbo rinką jaunimą, mes turime neužmiršti, jog tas vienas iš svarbiausių sprendimų skatinančią paslaugų vidaus rinką yra būtent elektroninės e, erdvės skatinimas. Pone Gephardt. Pone komisarė, jūs ką tik minėjote, jog jau buvo pateikta nemažai e, pranešimų, kuriuos pateikė šis parlamentas. Tačiau ne viename iš šių pranešimų nebuvo taip nuosekliai atskleidžiamas socialinis vidaus rinkos, e, atsiprašau, paneigiamas vidaus rinkos socialinis matmuo kaip šiame pranešime. Todėl aš labai apgailestauju, kad užimtumo komiteto atstovai E, nepateikė nei vieno pakeitimo pasiūlymo, e, e, pateikė su, su šia problema susijus pakeitimus, pasiūlymų pakeitimus, nebuvo, jų patie pasiūlymai nebuvo patvirtinti imko komitete. Mes juk turime jausti įsipareigojimą įgyvendinti socialinį matmenį, taip kaip tai tvirtinta ir Lisabono sutartyje, kadangi tai yra socialinė e, rinkos ekonomika, o ne rinkos e, liberalioji ekonomika. E, šiame tekste tai turi būti aiškiai parodyta. Ir ponė pirmininkė, jeigu rytoj nebus pataisytas tekstas šią prasme, balsuojant, tuomet mūsų frakcija negalės pritarti šiam pranešimui. Mes, ko gero, netgi būsime priversti balsuoti prieš šį pranešimą, nors mums vidaus rinka yra nepaprastai svarbi, nors uh, tai, kas buvo patvirtinta paslaugų direktyvoje, mes norime įgyvendinti. Tačiau vėlgi pakartosiu, be socialistų, be socialistinių ir socialdemokratiškų nuostatų mes negalėsime patvirtinti tokio neoliberalistinio teksto. Ačiū. Pone Skasteks nėra salėje, todėl suteikiu žodį ponui Vaidenholca. Your mic, please. Entschuldigung. Es ist unbestritten. Iš tiesų e, paslaugų, e, e, pas, paslaugų laisvės, paslaugų teikimo laisvės principo mes neįgyvendiname taip efektyviai kaip kitas pagrindinės laisvės. Taigi dėl to negalime ginčytis. Ir e, paslaugų direktyva buvo perkrauta įvairių, įvairių ideologinių lūkesčių ir buvo pernelyg mažai konkrečių sprendimų siūloma. E, praėjusios kadencijos metu parlamentas pataisė šios e, neleistinus dalykus. Ir, uh, mes e, galime įsitikinti, kad e, galima labai e, efektyviai plėtoti šią labai svarbę sritį, atsižvelgiant įvairias visuomenės grupės stengiantis atgaivinti e, iki tol neteisingai vykdytą politiką, mes neturėtume e, bandyti įeiti per atbulinės, e, atgal, atgalinės duris. Mums reikia labai atvirai imti spręsti tas socialinės problemas, apie kurias yra kalbama šiame pranešime. Dėkoju. Pone Sechnalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegy. Dėkoju už suteiktą žodį. Pone komisarė, gerbiami kolegos iš tiesų svarsime labai svarbu pranešimą susijusių paslaugų direktyva. Ir tikslas yra stimuliuoti Europos ekonomikos augimą. E, taip pat svarbu panaikinti kliūtis ir administracinę naštą. Džiaugiuosi, kad komisaras paminėjo diskriminacijos aspektą, nuo kurios kenčia vartotojai dėl savo gyvenamosios vietos e, ar tautybės. Tai yra vieni iš tų dalykų, kurie kenkia piliečių pasitikėjimui vidaus rinką. Vidaus rinkos socialinė dimencija taip pat yra labai svarbus dalykas, nes tai iš tikrųjų turi įtakos žmonėms, jų gyvenimui, jų darbo vietų kokybai ir kai kalbam apie socialinę apsaugą, apie saugumą ir sveikatos apsaugą, turime pasakyti, kad galiu tik pritarti kolegiai Rapti ir kitiems, kurie, kurie kalbėjo apie tuos dalykus. Ir čia galiu jums tik pritarti, ponė komisarė. Dabar perėmė prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį kolegui Malatičiui. Predsėdavajučia, poštovani. E, pone pirmininkė. Pone komisarė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. E, taip sustiprinama paslaugų vidaus rinka ir tai yra vienas iš svarbiausių elementų siekiant ES 2020 strategijos tikslų. Taip prisidės prie mūsų konkurencingumo, skatinimo ir darbo vietų kūrimo. ES biudžetas taip pat priklausys nuo šios strategijos įgyvendinimo ir biudžetu galima pasinaudoti tam, kad būtų galima tinkamiau įgyvendinti paslaugų rinkos taisyklės. Tuo taip pat galima pasinaudoti tam, kad būtų panaikinti administraciniai ir kiti barjerai, tam, kad būtų galima skatinti paslaugų kūrimą. Tiesiog svarbu numatyti tinkamas administracinės procedūras paslaugų teikimui ir numatyti ir sukurti tikrą bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Paslaugų sektorius sukuria 75 procentus BVP Europos Sąjungoje. Ir visa tai be abejo turi būti panaudota darbo vietų kūrimui ir mūsų pajamų didėjimui. Dar daugiau mums reikia taip pat numatyti abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą, nes tai padėtų sklandžiau e, teikti paslaugas. Tenka paminėti ir skausmingą jaunimo nedarbo temą. Kai kuriuose šalyse daugiau negu 50 procentų jaunų žmonių neturi darbo. Vienas iš sprendimų, kaip pasakyta pranešime, yra darbo rinkų paslaugų sektoriuje atvėrimas. Manau, kad laikas šią progą pasinaudoti. Ačiū. Kolega Koferati. Prašom, kad laikykitės pasisakymo laiko, gerbimi kolegos. Sergio, žodis tau. Grazie, Presidente. Signor Komisario, volevo... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponės komisarė, norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į du dalykus. Apie pirmą jūs jau pats kalbėjote, jūs priminėte, kad direktyvos įgyvendinimas vėluoja daugelį valstybių narių ir netgi ne tai, kad vėlavimas dar ir spragų yra. Aš e, manau, kad tai yra tikras likimo pirštas. E, o kai kilo krizė, krizė tai ta direktyva dar buvo pasidarė sunkesnė įgyvendinti. E, tikslus, tikslų ir toliau reikėtų laikytis, kurie buvo numatyti, tačiau reikia galbūt priimti kitokį ritmą tuos tikslus įgyvendinant. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie socialinę dimensiją. E, horizontali sąlyga yra svarbi ne tik tais darbuotojams, bet ir įmonėms, jeigu nebus nustatyta universalaus vieningo slengščio, tai tuomet atsiras nelojali konkurencija, nuo kurios nukentės labiausiai žmonės. Tai yra blogiausia iš visų konkurencijų, būtent socialinis dempingas yra blogiausia iš visų konkurencijos rūšių. Reikėtų padaryti taip, kad išnyktų tas socialinis dempingas. Pone Komi, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pana Koratsa Bild atlikus puikų darbą. E, paslaugų rinkos liberalizavimas yra puikia priemonė išbristi iš krizės. Visos direktyvos įgyvendinimas leistų ES BVP padidinti 2,6 procento, taigi labai svarbu tą direktyvą įgyvendinti ir kuo labiau sumažinti biurokratinės kliūtis, kurios pasidaro tiesiog neįveikiamos MVI. Reikėtų panaikinti bet kokią e, diskriminuojančią e, praktiką, kuri pakerta investuotojų pasitikėjimą. Reikėtų, kad e, kai kurioms profesijoms keliami nerealūs reikalavimai būtų peržiūrimi. Suprantu, kad įvairiose šalyse situacija nevienoda. Mano šalyje, pavyzdžiui, kalbant apie turizmo sektorių, apie e, e, gydomai, gydomai turizmą, e, didžiulių skirtumų yra, taigi norėčiau, kad jūs, komisarė, atvyktumėte į mūsų šalį ir kartu paieškotumėte su mumis, e, kaip tą problemą spręsti. Pone Morganti. Aš manau, kad šio, šiame pranešime nėra nieko pasakyta, kaip šalyse įgyvendinti paslaugų direktyvą. Valstybėse narėse darbuotojai, ypatingai sezoniniai darbuotojai e, Italijoje ir kitose šalyse rizikuoja atsidurti labai sunkioje padėtyje. Jie dešimčių dešimtis metų dirba toje srityje ir, pavyzdžiui, mažos bei vidutinės įmonės, kurios dirba turizmo srityje, kurios kurios yra patyrusios ir kurios leido mūsų pakrantėms būti tokiomis geidžiamomis, tikrai e, atneš labai daug e, žalos. E, kai kurios kategorijos, sakykime, gidai yra labai garsus Italijoje, nes Italija labai daug e, įvairių turtų turi, kuriuos tie gidai pristato ir viską reikia kaip galima geriau pateikti turistams, kuo, jų, kuo didesniam jų skaičiui. Tai yra e, profesionalų reikalas ir reikia atsižvelgti į e, taip specialybėj keliamus reikalavimus. Dėkoju, panas Parnė. Daugelis parlamentarų jau labai aiškiai išdėstė savo poziciją, aš atsakysiu trumpai. Buvo išreikštos įvairios nuomonės, tačiau komisijos buvo prašoma, ar tai yra mūsų vaidmuo, ar darysime viską, kas reikia, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama. Paslaugų direktyvą jūs esate prieėmę išmintingai ir praktiškai mąstydami, derindami su valstybėmis narimis. Pone Morganti, aš iš tikrųjų taip ir noriu dirbti, būtent tad vas ir noriu dirbti, kalbant apie, pavyzdžiui, paplūdimius, nes paplūdimiai direktyvos yra neapimami. Taip balsavo Europos parlamentas ir man tenka taikyti dokumentą tokį, koks jis buvo priimtas. Stengsiuosi laikytis išmintingos pozicijos ir dirbti konstruktyviai. Stengsimės sustiprinti turizmo veiklą kartu bendradarbiaudami su Italos, Italijos administracijos struktūromis. Kolega Ferreira kalbėjo apie susirūpinimą, kurį kelia paslaugų direktyva, kad nesusilpnėtų kokybė tų paslaugų, kurias anksčiau teikė valstybės. Prieš keletą metų jūs iš tikrųjų padirbėjote prie šios direktyvos ir tikslas vien, vienas iš tikslų buvo atlikti administracinių reikalavimų supaprastinimą. Europos parlamentas siūlė daryti tam tikras išimtis. Tačiau jeigu paslaugas ten teikia valstybė, tai tuomet ši direktyva ne, nėra taikoma. Taip irgi buvo nuspręsta. Egzistuoja, e, egzistuoja tokia nuotaka, di, nu, nuostata direktyvoje. Kolegė Gebhardt irgi dirbo prie šios temos labai aktyviai ir kalbėjo apie socialinę dimenciją ir darbuotojų apsaugą. Norėčiau pasakyti, direktyva tokia, kaip aš ją matau, kaip aš ją suprantu, labai aiškiai numato esamas taisyklės darbo teisė yra neliečiama, nedraudžiama vykdyti dėrybas, nedraudžiama e, taikyti kolektyvinių susitarimų. Aš bent jau nežinau jokios valstybės narės, kuri būtų naivusi toliau negu leidžia direktyva, kalbant apie darbo teisę. Nacionaliniai parlamentai turi irgi suvaidinti svarbų vaidmenį, stebėdami, kad nacionalinės įmonės gyvendindamos šią paslaugų direktyvą tinkamai laikysis ir gyvenins socialinės teisės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Pranešime, kurį parengė Karatsa Bild, yra tokia svarbi žinia, kuri skiriama man ir taip pat valstybėms ir valstybėms narėms, kad yra būtina tą direktyvą įgyvendinti visiškai, būtina pasinaudoti visų tos direktyvos potencialų, nes žinome, kad esama joje ekonomikos augimo potencialų. Paslaugos Europos Sąjungoje turi būti plėtojamos, nes e, šiaip aš manau, kad ES turi būti ne tik paslaugų teikimo vieta, būtina atkurti taip pat ir pramonę ES, bet čia yra kitas klausimas. Mes žinome, kaip svarbu yra šią direktyvą įgyvendinti. Aš ir toliau sieksiu, kad ji būtų įgyvendinama, dirbsiu su valstybėmis narėmis, taikysim uh, nulinės tolerancijos principą tiems, kurie nenorės tų direktyvos taikyti tinkamai. Aš sakysiu aiškios ekonominės linijos. Manau, kad nereikėjo, sakyt, svarbiausių principų, būtent e, svarbu kurti ekonom, socialinę e, ekonomiką ir konkurencingumą skatinti nepažeidžiant socialinių taisyklių. Kartais finansų rinkos rytie tos principų pasakyti, bet nereikėjo. Pirmininkė, ačiū ponė komisarė. Ir dabar suteiksime žodį ponė Krasai Bild. Madam čia. Ačiū ponė pirmininkė. Aš labai vertinu visų kolegų komentarus ir suprantu visas jų išreikštas susirūpinimą. Uh, E, susijusi su skirtingų šalių narių situacija. Geriausia siekiant užtikrinti tą socialinį matmenį yra siekti, tai yra siekti darbo vietų, tai yra siekti pilno užimtumo, kad žmonės galėtų patys rūpinti savo šeimomis, savo vaikais paslaugų direktyva pilnai įtraukia, kaip ponė Gebhardt sakė, pirmajame straipsnėje socialinį matmenį, socialinės e, teisės. Lisabono sutartyje to nebūtina kartoti, visi mes už tai pasisakome ir turime gerbti ta, tas nuostatas. Mes e, matote dvi pozicijas, e, viena yra pragmatinė e, kurią e, e, apibrėžė, taip puikiai apibrėžė ponas Barnie, reikia gerai apsi, ap, pasižiūrėti, kaip atrodo ta problema, ją aiškiai apibrėžti ir žiūrėti, ką konkrečiai gali padaryti valstybės narės, kaip pašalinti kliūtis, kad e, valstybėse narėse galėtų tinkamai plėtotis ūkis ir didėti, didėti užimtumas. Ir yra E, kitas požiūris, tai yra e, noras e, imtis, atsižvelgti, noras atsižvelgti ir laikytis vien tik tai to socialinio matmens, neatsižvelgiant į kitus labai svarbius aspektus. Aš norėčiau kreiptis į kolegį iš socialistų frakcijos, kad rytoj plenarinės sesijos metu balsuojant būtų atsižvelgta visus kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, kad būtų laikomasi tų kompromisų, dėl kurių buvo sutarta smurtą. Aš nelabai suprantu e, jūsų grasinimų. E, mes, e, jūs pakenksite nebalsuodami visai. Aš norėčiau, kad mes visi sutelktume jėgas ir ir skatintumėme kiekvieną valstybę narę ES aukščiausių politinių lygmenių e, šalinti tas, svarbia, tas kliūtis tokiai svarbiai e, vidaus rinkai, tai yra paslaugų vidaus rinkai, kad skatintume konkurencingumą, užimtumą. Veikime iš vien rytoj kad pilnai įgyvendintume paslaugų vidaus rinką. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū poniai Korasa Bild. Dėkuoju visiems, kurie kalbėjo. Balsa, e, diskusijos šią temą baigtos. Balsavimas dėl Koraca Bild pranešimo įvyks rytoj. O dabar